Mr. Rode, you have the floor when you want it. You're the first speaker. Pone Rode, jūs e, galite pradėti, kai tik tai norėsite, nes jūs esate pirmasis iš tų, kurie pristatys e, balsavimo motyvus dėl proveros pranešimo. Could you switch on your micro? I guess it's there. Thank you, President. Atrodo, kad viskas veikia. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie neravamus Tunis e, ir kitose arabų šalyse, padidėjo migracijos rautai. Tai aišku yra didelis iššūkis Europai. Mes turime žinoti, kaip e, kovoti su šiais iššūkiais ir mūsų veiksmai turi būti bendri. Turime būti solidarūs ir stengtis, kad šie iššūkiai būtų atremti. Džiugu, kad e, Europos parlamentas e, laikosi nuoseklios pozicijos šio klausimu. E, džiugu, kad parlamentas stiprina Frontex vaidmenį, liberalų frakcija to siekia, o krizė Šiaurės Afrikoje suteikia galimybę Frontexui parodyti, kaip ši agentūra geba dirbti dar trūksta, aišku, finansavimo Frontexui. Toliau ponas Arlaki, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes tai yra pirmasis žingsnis Europos migracijos rautų susijusių su nestabilumu valdyme. Taip pat svarbu, kad Europos parlamentas pasipriešino isteriškai vizijai, kad esai iš pietų mūsų užplūs migrantų banga. Mūsų neužplūs milijonai žmonių, kurie bėga nuo politinio neramum, politinių neramumų. Tie pabėgėliai be Teigiama, kad tie pabėgėliai e, iš, išsekins mūsų gerovės sistemą. Tai apie tai kalbama, tačiau tai nepagrindžiama faktais. Bendras e, prieglopščių prašančių žmonių skaičius per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo 30 procentų, kaip skelbia Junktinių tautų neseniai pasirodžiusi ataskaita. Ponas Jekolino, vienai minutiai. Presidente, anch'io ho sostenuto e votato. Pirmininkė, aš taip pat balsavau už pono Provera pranešimą, kadangi manau, kad tai atstovauja ryštingą žingsnį teigia, te, tinkamą solidarumo kryptimi. Ten kalbama 8, 80 straipsnėje. ir ten prisimama aiški pozicija žmonių, kurie atsiduria sunkioje situacijoje Šiaurės Afrikoje atžvilgiu. E, nors e, vyksta tarptautinis bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas su Afrikos sąjunga ir Arabų lyga. Tai yra tarptautinės organizacijos, kurios vaidina svarbu vaidmenį siekiant tvarios taikos. Uh, Manau, kad tai galėtų, galė, galima būtų numatyti homogeniškas intervencijas e, vietoje, e, siekiant palaikyti ekonomiką ir padėti jiems siekti tvarios plėtros. Ačiū, ponas Ripo. Arvoisa puhemies, e, haluan vielä... Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad dėl nestabilumo kyla tikras iššūkis dėl migracijos srautų. Mes kalbam apie atskirius žmonės ir jų likimus. Kiekvienas likimas yra e, skirtingas, e, visi jie yra beviltiškoje situacijoje. Europoje turime užjausti ir rasti noro padėti. Europos integracija yra sėkmingas bendras projektas. Mes sukūrėme stabilumą, taiką, taip pat e, <clears throat> gerovę. Tačiau imigracija yra sudėtingas dalykas, daug brangiau į tai reaguoti, kai atsiduria migrantų grupės prie Europos durų. Lampedusa parodė, kad užsienio reikalų klausimai labai greitai tampa vidaus politikos klausimais. Vien tik bendrabiavimo ir vystimo pagalba nėra pakankama. Mums reikia atskiro plano Europai, kuris apriektų saugumą, regionų bendradarbiavimą, priekybos politiką, klimato kaitą, žmogaus teisų apsaugą bei bei e, pozicija visais šiais klausimais. Toks yra prieki, žings, kelias į priekį. Ačiū dabar, ponė Prigansa. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. E, šie debatai apie migracijos srautus iškėlė naujas problemas. E, Jei mes turime priimti 10 tūkstančių migrantų, tai nieko tokio, tačiau pražiūrėjome keletą dalykų. Daugelis migrantų nori keliauti ir į kitas ES šalis mažiau nei 4 tūkstančiai libų pastaraisiais metais atvyko į Italiją dėl dvišalių susitarimų su Italija. O Italija dabar yra tas verdantis katilas, kuris gali ir neišlaikyti, jei migrantų srautai nesiliaus. Prancūzija nėra tokia patraukli, todėl kad ten nesuteikiami leidimai gyventi. Mes ES lygmenių turime imtis konkrečių žingsnių, kad šią problemą sprends, išspręstume ir ilgalaikėje perspektyvoje. Tai yra labai rimtas tekstas mums, todėl balsavau už šį pranešimą. Pone Sinkl. Sinkler, dėl darbo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, e, esame plenarinių posėdžių salėje, kur e, išsakomos pozicijos, o dabar dviejų frakcijų vadovai keičiasi nuomonėmis, tuo tarpu, kai kiti kolegos išsako savo balsavimo motyvus. Ačiū. Ponas Daulis. Pone Daulį. Pone Šulcijai. Pone Daulė. Buvo paprašyta jūsų parodyti pavyzdį visam parlamentui. Parodyti gerą pavyzdį, kaip reikia elgtis plenarinių posėdžių salėje. Toliau ponas Učias. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Mūsų šiandieninis balsavimas e, kai ką atskleidė apie migracinius srautus ir manau, kad Frontex agentūros vykdamas darbas turi būti vertinamas pozityviai ir todėl balsavome už šį pranešimą. Tačiau taip pat turime pasiekti, kad valstybės narės taip pat viską darytų labai skaidriai ir aiškiai. Tai yra iššūkis es institucijomis, tačiau tai susiję ir su valstybių narių politika. O reikalingos politikos dar neįgyvendino visos valstybės narės, pavyzdžiui, pradedant nuo Italijos vyriausybės, nes ji ėmėsi e, spręsti padėtį Lampedūzoje. Na, dviprasmiškai galima būtų kritikuoti uh, tą požiūrį. Daugelis žmonių buvo palikti likimo valiai. Reikėjo ne tik teisiškai pagristo požiūrio į šią problemą, į šio klausimo sprendimą, bet taip pat ir e, skubios pagalbos. Ir, ir tai tada imtisi teisinių klausimų. Pone Muskardinė. Presidente, severo, che molti. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, migraciniai srautai ir dažnai yra nestabilios situacijos išdava. Tačiau mes esame. Juk nestabilumas yra e, sukilimai, maištai, karas, genocidas, skurdas. Ir dažnai žmonės bėga nuo, nuo tokios situacijos, o jei Europas tyli, jie ieško laisvės. E, rezoliucijoje, dėl kurios balsavome, kalbama, kad reikia tinkamesnės užsienio politikos ir priemonių, galimybių kištis į tokias situacijas. Tačiau ar tokia išorės politika bus patikima, jei pažvelgsime, kas įvyko Libijoje, nes įvykiai Libijoje atskleidė, kad ES e užsienio politikos kaip tokios nėra. ES valstybių narių vyriausybės visos nuėjo skirtingas puses ir parodė šį apgailėtiną spektaklį pasauliu, kai tuo tarpu mes turėjome teikti pagalbą. Mes neturime pabėgėlių prieimimo politikos, viskas priklauso nuo poreikių, o Italijos Lampedūzos sala nesulaukė jokio atsako, taigi mes balsuosime už šią nuostatą, tačiau atėjo laikas ES skurti tokią užsienio politiką, kurią pridera vykdyti. Ponas Van Heke, ačiū. Pirmininkė, aš susilaikiau visų pirma todėl, kad mano galva trūksta aiškumo. Teikiama labai daug pasiūlymų, kai kurie iš jų yra labai prasmingi, e, įspūdingi, tačiau dėja tai yra pranešimas apie politinį korektiškumą vis, vis dar. Bet, kaip jau sakiau, dėje ten yra nei vieno sakinio, kuriame kalbama apie naują masinės migracijos į Europos kontinentą bangą. Mano šalyje, Flandrijoje, yra labai didelis gyventojų tankumas, daug žmonių nenori migrantų ypač iš skirtingų kultūrų ir išpažįstančių skirtingą religiją nei kad mūsų. Tikiuosi, kad parlamentas įsiklausys į Europos piliečių nuomonę. Ačiū, pane Koratsa Bild. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku, kad turėtume taikyti trumpalaikės priemonės, spręsdami humanitarinę krizę Viduržėmio jūros regione, užtikrinant žmonių orumą, panaudojant tokius instrumentus kaip Frontex. Taip pat reikia numatyti ilgalaikę viziją uh, prevencinėms priemonėms. Taip pat e, reikia spręsti situaciją tų žmonių kilmės šalise. ES prekybos politika yra viena svarbiausių priemonių ir jau atėjo laikas pagerinti mūsų rinkų atvirumą, e, atsiverti prekiams iš Egipto ir Tuniso e, yra Turkijos pavyzdys ir kaip sėkmingai per muitų sąjungą buvo skatinamos būtinos reformos ir remiamos demokratinės reformos. Man atrodo, reikėtų pradėti ir būtent kalbėti nuo muitų sąjungų, laisvos priekybos susitarimų su viduržėme jūros šalimis. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad norėčiau paraginti tarybą nedelsiant patvirtinti e, pan viduržėmio kilmės taisyklių susitarimą. Ačiū, ponas Hanan. Ir pirmininkė, e, šio pranešimo preambulė yra neteisinga. Čia kalbama apie emigraciją ir paprastai emigracija kyla dėl gerovės augimo. E, dideli migrantų srautai iš Tuniso um, pasiekė Europą, kai žlugo autoritarinis režimas. Žmonės e, nukeliauja tūkstančius mylių ieškodami gerovės, o mes ES sukūrėme tokią situaciją, kai uh, turime informuo, e, turime e, importuoti darbo jėgą. Mes kiekvieną mėnesį atsigabename žmonės iš kitų kontinentų atlikti tuos darbus, kurių netlieka mūsų žmonės, nors yra daug bedarbių ir mūsų šalyje. Jei norime išgelbėti žmonės nuo tokių sąlygų, tai atsakymo turime ieškoti ne užsienio e, politikoje, tačiau užtikrinandami orų gyvenimą mūsų piliečiams. Ponas Kamal. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas iš veiksnių, kurie dažnai pamirštami diskusijose apie migraciją, yra tai, kad labai dažnai tiems, kurie migruoja iš vienos valstybės į kitą, yra labai sudėtinga. Jie tai daro labai sunkiomis sąlygomis. Pabandykite įsivaizduoti, ką tai reiškia palikti savo šeimą, savo gimtąją savo gimtąjį kaimą, savo draugus ir galbūt niekada jų daugiau nepamatyti arba nežinoti, kada juos vėl pamatysi, bet jie bėga iš šalies ieškodami geresnių galimybių. Dažnai jie bėga nuo tokių sąlygų ir tokios vyriausybės, kurios nebe, niekam nebekelia pasitikėjimo. Tačiau mes galime ir padėti, pavyzdžiui, pasitelkdami savo žuvininkystės politiką, ku, ku, pagal kurią didžiuliai žvejybiniai laivai gali plė, e, siaupti teritorinius vandenis palei Afrikos kantus, ką belieka daryti tų pakrančių gyventojams, bėgti. E, reikia žmonės ieško geresnio gyvenimo kitur užsienyje. Mes turime suvokti, tai mes turime suvokti, kad žmonėms nelengva apsispręsti tai daryti. Reikia vykdyti politiką, kuri ragintų žmonės pasilikti savo šalyje. Jėglė pranešimas. Ir yra aštuoni kalbėtojai, pirmasis iš jų ponas Rodė. Er Liberalų frakcijai labai svarbu, kad mes apsaugotume ne tik moteris dirbančius žemės ūkėje, tačiau ir vyrus. Kurdami stipresnę ES ekonomiką turime teikti pagalbą ir žemės ūkiui, nes čia atsiranda daug darbo vietų, kuriuose dirba ištisos šeimos. E, neturėtume numatyti naujų kvotų arba naujų reikalavimų šiai ekonomikos ryčiai. Todėl šis pranešimas yra labai svarbus, svarbus ir moterų vaidmuo žemės ūkiai ir kaimo vietovės. Ačiū, ponas Pirilo, vieną minutę. Nel settore agricolo e rurale. Pone pirmininkė, kaimo vietovėse ir regionuose e, moterims tenka vis svarbesnis vaidmuo. Didelė jų dalis, 27 procentai, dirba kaimo vietovėse. E, tačiau daugeliu atveju moterys neužima svarbių pareigų. Turime suteikti joms didesnę socialinę apsaugą, socialinės garantijas. Europos Sąjunga turi sukurti stebėsenos centrą, kuris vertintų moterų vaidmenį žemės ūkija. Daugelį Italijos regionų, pavyzdžiui, Kalabrijoje situacija yra itin sudėtinga. Kai kur ištisos kaimo vietovės ištuštėja. Todėl turime skatinti infrastruktūrų kūrimą, kad būtų galima kaimo vietovėse dirbti ir gyventi oriai ir nereikėtų iš jų bėgti. Ačiū, ponia pirmininkė. E, keičiasi visuomenė, keičiasi socialinės struktūros, demokratijos struktūros, keičiasi ir kaimo vietovės. Jeigu norime daugiau paskatų sukurti moterims, tai turime um, labiau atsižvelgti į jų pačių reikalavimus. Tuo tarpu moters vaidmuo per keletą pastarųjų metų pasikeitė. Moteris, nu, moteris pačios inicita, inicijavo kaitą ir aš manau, kad ponė Jėglė uh, E, sugebėjo puikiai pabrėžti kai kuriuos aspektus. Manau, kad šis pranešimas yra itin svarbus, nes siekdami kaimo vietovių plėtros turime kalbėti ne tik apie infrastruktūrą, turizmo traukos centrus, tačiau turime kalbėti apie tai, kaip kurti šeimas tose vietovėse, o čia toks pat vaidmuo tenka tiek moterims, tiek vyrams. Ačiū, ponas Vačiakovskis. Poparłem raport Aš rėmiau ponios Jėglę pranešimą dėl to, kad šis pranešimas e, taip pat siekia užtikrinti kaimo vietovių plėtrai skirtą finansavimą. Yra skatinama taupyti, tačiau neturėtume taupyti bendros žemės ūkio politikos sąskaitą. Jei kaimas negaus atitinkamos pagalbos, tai bus sudėtinga pagerinti moterų vaidmenį žemės ūkija, bus sunku skatinti jas likti kaimuose, bus e, sudėtinga išlaikyti teritorinį vientisumą ir turime dar kartą, galvodami apie šį pranešimą, pabrėžti, kad neturėtume taupyti bendros žemės ūkio politikos sąskaitą. Ačiū. Ačiū, ponė Bilbao Barandika. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi jis prisideda prie kovos su ne moterų dirbančių žemės ūkio srityje nematomumu be jų nebūtų, nebūtume galėję išlaikyti žmonių prie žemės, už miestų. Reikia užtikrinti socialinį pripažinimą, tačiau taip pat BŽUP reikėtų numatyti lyties e, tam tikrą aspektą skirtą moteriams, kurios užsima žemės ūkio veikla, padėti skaitmeninti e, kaimo vietovės, kurios, o tai prisidėtų prie gyvenimo sąlygų gerinimo. Valstybių narių socialinė sistema turėtų pripažinti moterų darbą šiam, šioje produktyvioje srityje, taip pat pripažinti jų rūpestį vaikais. Ačiū, ponė Muskardinė. Ačiū, pirmininkė. Nepaisant to, kad 42 procentai moterų iš 27 milijonų dirbančių 20, ir, ir to, kad 29 procentai ūkių valdomi moterų, nepaisant visų šių skaičių, jos neatstovaujamos pakankamai ūkininkų organizacijose. Ir todėl ES turi užtikrinti, kad moterims būtų suteiktas didesnis vaidmuo kaimo vietovėse ir kad būtų rasti tinkami sprendimai, mm, atsižvelgiant į jo ekonominę veiklą. Taigi mums reikia geresnės kokybės socialinės apsaugos moteriams ir pripažinti jų specifinį vaidmenį žemės ūkija ir todėl reikėtų skatinti besitęsiantį mokymą visais šiais klausimais negalime daugiau pasiduoti. Pritariu pranešėjui, kad reikėtų, jog moteris geriau būtų atstovavimas visose politinėse, ekonominėse ir socialinėse institucijose žemės ūkio sektoriuje. Taip pat reikia užtikrinti tinkamas socialinės apsaugos priemonės skirtas sezoniniams darbuotojams ir žemės ūkio darbuotojams. Todėl moteris turėtų būti pripažintos, jų vaidmo turėtų būti pripažintas e, BŽUP. Kitaip e, BŽUP reforma nebus naudinga ir bus labai sunku numatyti naujas priemonės be to. Ačiū. Ponas Hanan. Jeigu jūs prisimenate populiarią televizijos e, seriją Gyvenimas Marse, kur policijos pareigūnas yra katapultuojamas atgal į 80-metį, Aš pasijaučiau kaip jis, pasižiūrėjęs į šiandienos balsavimo sąrašą. E, eksporto kreditai palankiosioms įmonėmis Čekijos Respublika, mašinų gamintojai Lenkijoje. 80-metis e, Europai ir Junktiniai karalystiai buvo labai sunkus laikmenis - stagnacija, nedarbas, nacionaliniai bankrotai. Mm. Tačiau tie dalykai vyksta e, mums nekontroliuojant. Jie vyksta dėl blogos politikos. E, vyriausybės turėtų kontroliuoti ekonomiką perskirstydamos išteklius. 27 e, valstybės narės nuėjo į priekį, tačiau Europa vis dar nori paimti pinigus iš mokesčių mokėtojų ir juos išdalinti mėgiamiausioms klientų grupėms, juk ES nėra skirta tam. Tačiau labai sunku, kaip pastebėjau, priversti žmonės praregėti, kai jų darbas priklauso nuo tų išteklių. Pone Zaborska. E, ďakujem, pán predseda. Je správne, že predložená správa chce zlepšiť postavenie žien. Ačiū, pone pirmininkė. Pirmininkas, atsiprašau, nėra vertimo. Taigi, toks darbas sukuria labai didelę BVP dalį. Kaimo bendruomenėse toks darbas tikrai turėtų būti vertinamas. Dėkoju, baigiame diskusijas ir motyvų paaiškinimą dėl šio pranešimo. Dabar ponas Bodo dėl kito pranešimo. Prašom. Kiekviena valstybė narė turėtų pati spręsti dėl savo energetikos darinio. Tačiau svarbu yra tai, kad mes tinkamu būdu atsikratytume atominės energetikos. Tokiose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Lietuva, brandolinės jėgainės netinka saugumo reikalavimų, todėl turi būti uždarytos, turi būti nutrauktas jų eksploatavimas. Tokios jėgainės dirba netinkamai, todėl mums labai svarbu iki 2013 metų dėmesį sutelkti į pakankamą lėšų skaičių, kad tos jėgainės būtų uždarytos. Komisija turėtų atlikti finansinio efektyvumo taikymo analizę, nes tos šalis turėtų gebėti panaudoti tinkamai jam skirtas lėšas. Dabar ponas Kozlik, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas dėl ES lėšų panaudojimo brandolinių elektrinių eksploatavimų nutraukti labai gerai atspindi situaciją. Aš pritarčiau vienai esminiai pranešimo išvadai, kurioje sakoma, kad tokių jėgainių eksploatavimo nutraukimas įtraukia ES fondus ir po 13 metų kadangi atitinkamos valstybės negalės pačios finansuoti tokios veiklos. Pavyzdžiui, e, Slovakija, spaudžiant Europos Sąjungai, uždarė du Jaslovski Buhani Ovnice blokus e, nuo 6 iki 8 metų. Pasak Tatenos, jo tie blokai atitinka visus saugumo reikalavimus. Ekonominės pasiekmes yra didžiulės ir jos reiškia didelius kaštus uždarant tokias jėgainės. Todėl ES turės atsižvelgti į tokias lėšas nuo 13 iki 16 metų finansinės perspektyvoje. Ponas Kalinovskis. Ačiū, ponia pirmininkė. Pastariai įvykiai Japonijoje lemia energetikos politikos ir energetikos saugumo klausimų svarstymą visame pasaulyje. Nelaimė Fukushimoje labai aiškiai pademonstravo, kiek darbo reikia įdėti plėtojant saugų ir aplinkai nekenkiantį energetikos tinklą. Kai kurios brandolinės jėgainės turi būti uždarytos dėl saugumo sumetimų. Ir tokiais atvejais jėgainės reikia uždaryti sparčiai ir veiksmingai. Turime pasirūpinti, kad būtų padėtos visos pastangos, kad energetikos šaltiniai būtų saugus. Saugumas turi būti svarbiausias mūsų prioritetas. Dėkuoju dabar panas Jekolino. Sì, la ringrazio, Presidente. Non v'è dubbio che un dossier come quello presentato. Dėkoju. Pranešimas e, toks, koks yra pateiktas Marijano Žano Marinesko, gali būti pateikiamas tik tokioje padėtyje, kokia yra šiandien, kuomet mes užjaučiame Japoniją dėl Fukushimos įvykių. Šis dokumentas yra tinkamai suderintas ir atkreipia dėmesį į atsargumą, dėl to aš pritariu jam. Kalbant apie Lietuvą, Slova, Slovakiją ir Bulgariją, mes turime teikti nuoseklę paramą. Tačiau kita veikla taip pat turi būti įgyvendinama tam, kad būtų užtikrintas branduolinis saugumas. Ir čia mes negalime sauliaisti jokių klaidų. Ir taip yra dėl tų priežasčių, kurias mes visi žinome Šių programų finansavimas vyksta jau kurį laiką ir tikimės, kad ši visa veikla vyks sėkmingai. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponas Potolovskis. Sì, signor Presidente, onorevoli colleghi. Taip, dėkoju pirmininkė, mėly kolegos. argumentai susiję su tuo, jog reikėtų suteikti tinkamus išteklius, e, siekiant tinkamai e, sumontuoti branduolinius įrenginius, remiasi įstatymu dėl branduolinių jėgainių uždarimo. Ir ši tema šiandien yra labai aktuali, atsižvelgiant į tai, kas vyksta. Gerbiamojo Marinesku darbui mes reiškėme savo paramą dėl konkrečių atvejų, kurie yra svarbus ES ir kurie yra susiję su tam tikrų brandolinių jėgainių uždarimu ir deaktyvavimu. Tam yra skiriama konkreti parama. Taip pat būtina užtikrinti tinkamus stebėsenus ir tikrinimo mechanizmus šimtams brandolinių jėgainių, kurios yra ES. Yra daugybė jėgainių ES teritorijoje, kurios netolimoje ateityje turės būti uždarytos. Todėl būtina užtikrinti tokių mechanizmų veikimą, būtina užtikrinti, kad turėsime pakankamai finansinių išteklių tam, kad galėtume tvarkytis su įprastinėmis ir išskirtinėmis aplinkybėmis. Dėkuoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritariau šiam pranešimui. Aš esu prieš branduolinę energiją ir manau, jog šių branduolinių jėgainių uždarimas yra geras visai Europos Sąjungai. Taip pat pritariu jam dėl to, kad tikiuosi, jog mes nestatysime jokių naujų branduolinių jėgainių. Branduolinių jėgainių tvarkymas pilietiniais tikslais Europoje yra tai, kas remiasi pasenusiomis technologijomis. Mūsų brandolinė sauga teoriškai yra tinkama iki to momento, kol kažkas nepasiseka. Mūsų susitarimas galioja jau 50 metų ir jis negali atsiliepti į jokius nenumatytus įvykius, kokie gali atsitikti šiandien, pavyzdžiui, teroristiniai išpoliai ar nenumatyti atvejai. Pavyzdžiui, gali įvykti įvairios e, gamtinės nelaimės. Mes visi žinome, kad tai vyksta. Tuo ir baigsiu. Dėkoju, pirmininkė. Caros, one minute. Ponas Macalos, viena minutė. Közvetlenül érinti az én országomat, Szlovákiát is. 2004-ben a Litván... Dėkoju, Slovakijai e, šis pranešimas yra svarbus. Savo stojimo sutartyje mes įsipareigojome uždaryti savo brandolinę jėgainę palaipsniui iki 2013 metų. Europos Sąjunga skyrė finansinę paramą šioms pastangoms. Yra tam tikrų atvejų susijusių su patirtimis Europos Sąjunga, kuomet tai daro poveikį energijos tiekimui gali būti ir neigiamų nenumatytų atvejų, taigi būtina vystyti toliau alternatyvius energijos šaltinius. Taip pat turėtų būti teikiamas pakankamas finansavimas tam, kad būtų galima saugiai uždaryti brandurinės jėgainės. Toks uždarimas gali e, sulaukti ES paramos ir kitų jėgainių atveju, e, kuomet tokios jėgainės baigia galioti. Tokio patirtimi mes taip pat galėsime pasinaudoti ir ateityje. Dėkoju. Ponas Pronopulius. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, υπερψήφισα την έκθεση Μαρινέσκου ακριβώς γιατί στην νοτιοανατολική... Mes palaikome Marinesko pranešimą, nes pietryčių ir rytų Europoje e, vis dar yra pavojus iš, kylantis iš uh, atominių jėgainių, to pavyzdys yra Slovakija, Bulgarija ir panašiai. Daugybę metų jau buvo ta, metama labai didelį, skiriamas didžiulės lėš, lėšos, lėšų sumos, e, siekiant užtikrinti tokių jėgainių saugumą, tačiau Fukushimos pavyzdys parodė, kad tokios e, brandolinės jėgainės turi būti uždarytos apskaičiuojant brandulinės energetikos sąnaudas, to, tie pavojai nebuvo numatyti ir yra tiesiog skandalinga tai, kad e, E, buvo mestos tokios didžiulės pinigų sumos tokiai nepatikimai energijos, tokiam nepatikimam energijos šaltiniui. Mums reikia persiorientuoti į kitas energijos šulis, e, e, rušis, atsiprašau, ir atsinaujinančius energijos šaltinius ir tam skirti atitinkamas sumas. Tai yra to finansavimą skirti būtent atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir toms, toms energijos, e, tiems energijos ištekliams, kurie turi ateitį. Mes dabar atsidūrėme tikrai sudėtingoje padėtyje ir dėl to būtina atsinaujinti. Pirmininkė sveikinu pranešėją su griežtu bet dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu ir noriu pabrėžti ir atkreipti kolegų dėmesį kad lietuva kartu su slovakija ir bulgarija įvykdė savo stojimo sutartyse numatytus įsipareigojimus ir iki numatyto laiko uždarė senus sovietinius branduolinius reaktorius. dauguma su ignalinos uždarymu susijusių projektų įgyvendinti arba įgyvendinami. aišku tam tikrų sunkumų iškyla. pradėjus dirbti naujajai lietuvos vyriausybei ir ignalinos atominės elektrinės valdybai e, tikimasi patraukti teisinėn atsakomybėn tuos asmenis kurie nevisiškai tinkamai organizavo darbus taip pat peržiūrėti susitarimą dėl panaudoto branduolinio kuro saugyklos e, statybų išsiderant kuo palankesnes sąlygas. E, visiškai pritariu kad būtina visiškai skaidriai valdyti lėšas ir naudoti išteklius tokiu būdu užtikrinant branduolinį saugumą tačiau pasinaudojant proga ir kalbant apie naujas e, atomines elektrines norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į europos sąjungos pasienyje rusijoje ir baltarusijoje planuojamas elektrines su bandomaisiais reaktoriais čia turėtų koncentruotis mūsų dėmesys. dėkui. Thank, <clears throat> thank you. That ends the explanations on the Marinescu report. We now move to the Barbara Matera report. The first speaker. Ačiū už šias pastabas visiems. Dabar e, kalbėsime Matera pranešimo tema. Pirma, ponas Jens rodė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai negalvojau, kad turiu, turėsiu teisę pasisakyti, taigi kalbėsiu trumpai, nes man tai netikėta. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų liberalų partija Danijoje pasisako prieš šį liberalizavimo fondą, tačiau jei yra teikiamos paraiškos gauti paramą iš to fondo, tuomet tos e, valstybės teikiančios paraškas privalo pildyti atitinkamus reikalavimus. Ir be abejo, būtent šiuo tikslu mums reikia priimti šį pranešimą ir dėl to pasisakome už šį pranešimą. Urbanas Sinklė. You, uh, Ačiū, pane pirmininkė. Aš balsavau prieš abu vidutinės trukmės pranešimus dėl globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo tiek Čekijoje, tiek ir Lenkijoje ne dėl to, kad turėčiau kažką prieš tas šalis. Aš tiesiog pati labai galvoju apie vakarų vidurio teritoriją ir apie tai, kad Euro... Junktinė karalystė kiekvieną dieną sumoka tūkstančius eurų į ES biudžetą. Taigi mano teritorijoje nedarbas yra pats didžiausias. Automobilių pramonė žlugo iš dalies dėl to, kad ES finansavo darbo vietų kūrimą Slovakijoje. Ir žinoma, 2004 metais Jungtinė karalystė e, turėjo susidoroti su plėtros kaštais. Dabar tai už tai turi sumokėti mūsų viešosios paslaugos ir viešasis sektorius. Pavyzdžiui, mano rinkėjai sako, kad mes prisidame prie rytų Europos. Žmonės atvyksta į Junktinę karalystę, jie ten dirba ir jie gauna išmoką savo vaikams, kurie gyvena rytų Europos šalyse. Aš galėčiau pasakyti, kad 48 milijonai svarų per dieną turėtų būti skiriami būtent Junktiniai karalystiai, o ne skirti išdalinti uh, kitoms šalims. Dėkuoju dabar ponas Kelly. Dėkuoju pirmininkė. Man buvo malonu pritarti e, šiems siūlymams ir norėčiau taip pat išreikšti savo paramą darbuotojams Čekijos Respublikoje ir Lenkijoje. Man gaila girdėti tai, kad darbuotojai E, galiausiai kenčia dėl blogos nuotaikos ir galbūt taip yra dėl to, kas įvyko taip pat ir mano paties rinkiminėje apygardoje. Ir iš tikrųjų toks finansavimas grįžta į Europos Sąjungą ir aš norėčiau pasiūlyti, jog finansavimas, kuris lieka, turėtų būti tvarkomas taip, Europos komisija turėtų pateikti pasiūlymą ir panaudoti jį geriausių būdų darbuotojams. Jeigu taip bus padaryta ir jeigu tai padės darbuotojams, kurie šiuo metu neturi darbo, ir tai taip pat pagerins ES įvaizdį. Dėkoju. Dėkoju. Baigiame pasisakymus materijos pranešimo tema dabar Svensin pranešimas. Ponas Rodė. Ačiū, ponė pirmininkė smurtas prieš moteris yra didžiulė problema visame pasaulyje. Ir dėl to tikrai būtina apie tai kalbėti, ne tik mums kaip žmonėms, bet ir kaip politikams. Mes, europiečiai, turime mm, išreikšti savo poziciją šiuo klausimu. Aš norėčiau, kad e, čia, šio parlamento moterų reikalų komitetas nesudarytų didžiulio, ilgiausio e, pageidaujamų iniciatyvų sąrašo. Aš manau, kad reikėtų susitelkti į konkretesnius dalykus ir nustatyti, kokių konkrečiai iniciatyvų turėtų imtis ES į kurias reikėtų kreipti dėmesį. Būtent to man trūksta. Aš manau, kad būtų puiku, jeigu mes nustatytume prioritetus, tuomet iš tiesų realiai padėtumėme moteriams ir būtume patikimesni gyvendinami čia Europos parlamente savo iniciatyvas. Dėkoju. Ačiū. Pone Godatski. Žemėm. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Smurtas prieš moteris nėra privatus reikalas. Tai yra nusikaltimas, kurį reikia bausti. Mes turime nutraukti tylą. Kultūros ir religijos gerbimas yra svarbus, tačiau tai niekuomet neturėtų būti pateisinimas žudimui dėl garbės, lytinių organų žalojimui ir priverstinėms santokoms. Stohumo problem, programa teikia naują politikos sąrangą siekiant sustiprinti kovą prieš smurtą prieš moteris. Taigi raginu komisiją pateikti strategiją su konkrečiais pasiūlymais. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi tikiu, jog mes turime sutelkti pajėgas visose politinėse partijose. Mes turime kovoti su visomis smurto prieš moteris formomis Todėl privalome remti tokius pasiūlymus, tačiau teisėsagos ir baudžiamosios teisės priemonės turėtų būti vykdomos nacionaliniu lygiu. Būtent tai mes ir darome Švedijoje. Mes turime centrą e, moterims, kuris imasi konkrečių veiksmų ir kelia švietimą tam, kad įgalintų moteris ir sukurtų moters orumo gerbimo kultūrą. Mes rengiame tokias kampanijas, prie kurių visus skatiname prisijungti. Dėkoju, ponė Kosta Silvija. Grazie, prezidente. Credo che... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, balsuodami už šį pranešimą, kaip jau sakė kolegė prieš mane, mes įsipareigojame dėti pastangas, kad ES įsipareigojimai, jį, kuriuos jį prisijėmė 2011 metais, būtų iš tiesų realiai gyvendinami, kovojant su smurtu prieš moteris. Aš manau, kad ši tema yra tikrai labai plati ir ji apima daugybę dalykų, pavyzdžiui, e, lytinis smurtas, įvairiausiai kiti smurto, e, kitos smurto apraiškos kai kurios žiniasklaidos priemonės savo reklamomis ir kitais, kito, kitais veiksmais skatina tą nepagarbų elgesį su moterimis. Mes turime kovoti su moterų e, diskriminacija darbo vietoje, tai taip pat labai e, ryškus e, fenomenas šiuo metu. Aš manau, kad turime stengtis, kad būtų priimta reali direktyva šiuo klausimu, kad mes įgytume teisinį, teisinį pagrindą, kurie, kuris remtųsi Lisabono sutartimi. Sì, grazie Presidente. Finché qualsiasi... Ačiū, pane pirmininkė. Bet koks smurtas prieš moteris turi būti panaikintas. Kol to nepadarysime, negalėsime teikti, kad gyvename visiškai demokratiškoje visuomenėje. Europos parlamentas dar kartą atkreipė dėmesį į tokį žiaurų klausimą, kuris tenka apgailę stauti, išlieka aktualus. Viena iš penkių moterų patiria fizinį arba seksualinį smurtą per savo gyvenimą. Moteris tarp 15 ir 44 metų dažniausiai miršta nuo smurto Moteris taip pat nukenčia nuo prekybos žmonėmis pinklių. Todėl mes turime suvienyti jėgas, kad sukurtume visą apimantį teisės aktą, kovojantį su smurtu prieš moteris. Tai turėtų pasiūsti labai aišku signalą išorniam pasauliui. Mes nebegalime toleruoti smurto prieš moteris. Dėkuoju dabar, ponė Bilbao. Ačiū pirmininkė. Smurtas prieš moteris yra diskriminacijos tiesioginė pasiekmi ir dėl to mums reikalinga visą apimanti politika, atkreipianti dėmesį į moterų vaikus. Moteriams turėtų būti teikiama nemokama teisinė ir psichologinė pagalba. Moteriams būtina užtikrinti konkrečius teismo procesus. Taip pat reikia apmokyti sveikatos priežiūros institucijų darbuotojus bei policininkus ir teismų atstovus, kad jie puikiai suvoktų šios problemos aspektus ir taikytų tinkamus, tinkamas priemonės. Dėkuoju. Dabar ponas Van Hekė. Dėkui, voorzitter. Ik heb mij bij de eindstemming over het verslag Svensson onthouden. Ačiū, pane pirmininkė. Balsuojant dėl Svensson pranešimo aš susilaikiau ir norėčiau pasinaudoti savo pasisakymo teisę, kad galėčiau pasakyti, kad žinoma, aš prieš smurtą prieš moteris. Tai yra visiškai šokiruojantis ir netoleruotinas dalykas. Tačiau aš susilaikiau dėl to, kad manau, jog šis pranešimas pažeidžia šventai subsidiarumo principą. Aš nemanau, kad yra prasminga Europos lygmenių imtis kažkokių veiksmų. Taip pat man ne, ne, nepriimtinas politinio korektiškumo principas, e, nepriimtina tai, kad politinio korektiškumo čia nesilaikoma. Ir taip pat, gal čia pranešime yra minimas islamas kaip religija, būtent jis atsiprašau, čia neminimas islamas, kuris ypatingai pažydinėja moterų teisės ir propaguoja smurtą prieš moteris. Mes turėtume aiškiai vardinti dalykus savo vardais. Reikia pasakyti, kad islamas yra moteriams nepalanki religija. Dėkui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponios Svensson pranešimą, kadangi manau, jog jis prisideda prie mūsų diskusijų pasmerkiant smurtą prieš neščias moteris. Mes einame dar toliau. Aš mėginau apsaugoti negimusių kūdikių teisės, tačiau manau, jog šis pranešimas neprisidėjo prie to, jog nugalėtume šią kliūtį. Aš manau, jog ši teisė vis dar laikoma tam tikrą smurto formą. Aš manau, jog abortas yra smurtas prieš kūdikį. Rengiant strategiją prieš visas smurto formas, manau, komisija turėtų nustatyti atitikti tarp moterų teisių ir negimusių kūdikių teisių. Tokia strategija turėtų ginti tiek moteris, tiek ir negimusius kūdikius. Mes turėtume labai atidžiai dar panagrinėti šį pranešimą. Dėkuoju. Pone Sinkler. Dėkoju. Dar kartą, ponė pirmininkė, aš balsavau prieš Svensson pranešimą. Žinoma, aš visiškai smerkiu smurtą ir taškas, ypač smurtą prieš moteris. Taigi, kodėl aš balsavau prieš šį pranešimą? Balsavau prieš todėl, kad, mm, kaip pasakė mano kolega anksčiau, e, jis yra pasenęs, jis mus nuveda į 80-metį ir politinį korektiškumą ir yra labai naivus. Ir mes grįžtame į 80-mečio pradžią. Man taip pat kelia susirūpinimą tai, kaip jis kalba apie baudžiamąjį pobūdį. Ir būtent ES taip visuomet ir elgesi. Ji iškelia tokį klausimą, ties kuriuo visi sutarė, kaip baisu yra smurtas prieš moteris, tada priima įstatymus, kurie įeina į vis daugiau erdvių, tačiau gėda Europos Sąjungai kad ji teikia tokį savo iniciatyvos pranešimą. Gėda jums. Mums reikia štai ko, mums reikia imtis veiksmų, kovojant su smurtu prieš moteris valstybių narių lygyje, sustabdyti šią veiklą. Dėkoju. Dėkoju, baigiame e, balsavimų paaiškinimus, posėdis bus tęsiamas trečią valandą.